E, pradedant kalbėti apie Niderlandų pirmininkavimo programą, mes turime keletą e, savo darbinių klausimų spręsti. E, jūs buvote informuoti, kad pirmininkų suėga nusprendė vidinių reikalų komiteto